pareikš prieštaravimą, tuomet šie paskirimai bus laikomi patvirtintais. Rinkų suėga pateikė šios pasiūlymus posėdžių darbo atvarkį 2013 metų nuo sausio 14 iki 17, nuo 4 iki 7 vasario, nuo 11 iki 14 kovo, nuo 15 iki 18 balandžio.

Pakeitimų teikimo terminas šiems pasiūlymams baigėsi sausio 15 dieną antradienį 19 val. Balsuojama bus trečiadienį. Dabar pakalbėsiu apie naują procedūrą. Piliečių teisų ir laisvių komitetas pateikė tris pasiūlymus pagal 70 darbo tvarkos taisyklių straipsnį dėl tarp institucinių dėrybų suteikti įgaliojimus trijose teisėkuros procesuose. Trys pasiūlymai yra išversti į visas oficialiasias ES kalbas ir e, juos galime